juos už socialinę politiką atsakingam kolegai, kad būtų galima e, išsameu į juos atsakyti. Ačiū. Ačiū komisarui. Gavau tris pasiūlymus priimti rezoliuciją. Vienas yra socialdemokratų, liberalų ir GUE bendras pasiūlymas, kitas yra EPP pasiūlymas ir trečias yra ECR, Europos konservatorių reformistų pasiūlymas priimti rezoliuciją. Tai yra pasiūlymai dėl rezoliucijos šiuo klausimu, kurį svarstėme, bus balsuojama rytoj. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl maisto žemės ūkio organizacijos vadovų sutikimo dėl apsirūpinimo maistu bei skurdo panaikinimo pasaulyje. Iš karto suteiksiu žodį komisarui, kadangi tai yra komisijos pareiškimas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Praeitą savaitę Romoje įvykęs vadovų sutikimas dėl apsirūpinimo maistu yra vienas iš aukšto lygio sutikimų, kur maistas ir žemės ūkis buvo labai svarbus klausimai. Sausi Madride, Liepa Akvilėje, rugsėjai Niujorke ir Pittsburgė Taip pat dirbo ir um, apsirūpinimo maistu pasaulio komitetas praeitą mėnesį. Iš tikrųjų visi šie įvykiai parodo, jog nes, nesugebame uh, laimėti kovoje su skurdu per milijardą žmonių pasaulyje negali šiandien apsirūpinti maistu, pakankamai ir situacija darosi vis sudėtingesnė daugelė besivystančių valstybių dėl klimato kaitos, dėl ko kyla papildomų iššūkių šių valstybių gebėjimams apsirūpinti maistu kiek reikia. Vadovų pasaulio aukščiausio lygio sutikimas dėl maisto iš tikrųjų stiprina visą tą pagreitį, kurį matėme pasaraisiais mėnesiais ir dar kartą apsirūpinimas maistu vėl patenka į dėmesio centrą. Tačiau iš tikrųjų Baigėsi laikas diskusijos, dabar atėjo laikas dirbti. Europos komisija galvoja, kad šis pasaulio aukščiausio lygio sutikimas buvo labai svarbus dėl trijų dalykų. Dėl to, kad buvo dar kartą įsipareigota pa, e, įgyveninti tūkstančio vystimosi tikslą, tai yra per pusų mažinti badą iki 2015 metų. Aš manau, kad tai įmanoma siekti ir turime siekti šio tikslo, ypač tose valstybėse ir tose regionuose, kur yra, jau, e, kur yra mažai padaryta pažangos uosto klausimų, pavyzdžiui, Afrikoje. Toliau um, buvo pažadėta koordinuoti bendras pasaulinės pastangas e, apsirūpinant maistų per reformuotą apsirūpinimo maistų pasaulio komitetą. Tai bus centrinis elementas e, pasaulinėje partnerystėje e, dėl apsirūpinimo maistų žemės ūkio Ir Europos komisija teiks toliau pagalbą šiam komi, reformuotam komitetui. Mano manimu, tai yra labai svarbus žingsnis, kuris nuties kelią toliau, kuriant bendrą valdymo sistemą apsirūpinimo maistų srityje, kad būtų galima pasiremti mokslo žiniomis ir taip pat įtraukti pagrindinius privataus ir viešojo sektoriaus veikėjus bei nevyriausybinės organizacijas. Šie veikiai yra labai svarbus, kad nauja sistema veiktų geriau nei ankstesnė. Trečias buvo pažadas e, pakeisti tendencijas, kuomet sumažinta pagalba skirta apsirūpinimui maistu, žemės ūkio remimui. Jeigu mes norime įvykdyti pirmą tūkstantmečio vystimosi tikslą, tai yra per pusę mažinti e, badą iki 2015 metų, tai ta oficialia vystimosi pagalbai skiriamos lėšos turi būti padidintos ypač tose valstybėse, kurios uh, E, akcentavo, jog jos nori pasiekti 0,7 procentų nuo BVP tikslą. Kai kas kritikavo galutinę deklaraciją dėl to, kad nėra konkretesnių oficialios vystimosi pagalbos tikslų konkrečiai nurodytų apsirūpinimo maistų ir žemės ūkio sritims. Tačiau reikia prisiminti, kad Akviloje buvo priimti konkretus įsipareigojimai G8, didžiojo aštuoneto Mm, Europos parlamento palaikoma, ko Europos komisija panaudojo 85 procentus jau įpareigo, įsipareigojimams 2009-2011 metų laikotarpiu iš milijardo to, kuris yra skirtas apsirūpinimo maistų pagalbai, tačiau reikia didesnės pagalbos. Ir tam, kad atskaitomybė būtų didesnė už mūsų įsipareigojimus, reikalinga pasaulinė sistema atsekti, kaip yra mūsų įsipareigojimai vykdomi. Labai svarbu ir konkretus rodikliai e, bei standartai standartai, kuriais būtų galima pasinaudoti, kad būtų galima parengti ataskaitas apie investicijas ir rezultatus. Dar kartą noriu garsiai ir aiškiai pasakyti, kad net ir a, didžiausi įsipareigojimai iš donorų pusių bus beverčiai, jeigu valstybės donorės ir vyriausybės savo įsipareigojimų nepavers geresnė žemės ūkio politika, strategija ir investicijomis. Aptariant apsirūpinimą maistu, mes turime būti atsargus, kai vartojame terminus ir atskirti apsirūpinimą maistu nuo ap, um, natūrinės produkcijos, kiek yra pakankamas apsirūpinimas savo, kas tai yra maisto suverenumas ir kiti terminai. Iš esmės čia viskas susiveda į skurdo klausimą. Ir čia regioninė politika yra labai svarbi, kai kalbame apie prieigą prie maisto, kad tam, kad vartotojai galėtų nusipirkti pigesnį maistą, aukininkai galėtų užtikrinti maisto gamybą. Kai kuriais atvejais e, strategija gali būti e, brangi, bet kaip rinkos neveikia, galbūt e, pagalba maistu gali būti naudinga. Vis tik tai būtų labai svarbu įvertinti galutinius rezultatus ir reikia nepamiršti, kad apsirūpinimas maistus yra daugelįpė problema, pasaulinė problema ir todėl reikia holistiško požiūrio. Šioje srityje ES tikrai padarė didžiulės pažangos per pasarąjį dešimtmetį ir pažanga toliau bus įgyvendama per nuoseklę politiką Um, vystomosios pagalbos srityje. Įvairios uh, bendro žemės ūkio politikos reformos ES sumažina eksporto uh, uh, gražinamasias išmokas ir pagalba um, ūkininkams ES PPO yra laikoma jau nebeiškraipančia priekybos. Tačiau prieiga prie rinkos ES turi būti užtikrinta uh, laisva, uh, kad ji būtų besivystančioms valstybėms, mažiausiai išsivyšinčioms valstybėms, toms valstybėms, kur, su, kurios susiduria su um, uh, maisto garantijų užtikrinimu savo, vaik, uh, savo žmonėms AKR regione. Labai svarbu yra užtikrinti politikos nuoseklumą vystimosi srityje ir užtikrinti apsirūpinimo maistų sąlygų įgyvendinimą besivystančiose valstybėse. Visos valstybės turi prie to prisidėti. Ir pabaigai, pirmininkė, um, FAO pasaulio vadovų aukščiausio lygio sutikimas parodė, kad jeigu norime sumažinti badą per pus iki 2015 metų, mes turime sustiprinti oficialios vysamosios pagalbos teikimą, ypač į žemės ūkį ir turime užtikrinti, kad ta politika veiktų. Ačiū, komisarė, žodį dabar suteiksiu frakcijų kalbėtojams. Ponas Des EPP frakcijos vardu. Prašau, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Mums Europos parlamente labai svarbu e, kovoti su bado problema pasaulyje. neįmanoma užmerkti akis į tokį faktą, kad vaikų patirinčių badą vis daugėja. Aš, e, kai pirmą kartą buvau išrinktas į Europos parlamentą, jungtinės e, tautos e, FAO pasaulio priekybos organizacija darė deklaracijas, kaip kovoti su badu. Ir nuo to laiko bado e, apimtis pasaulyje tik tai išaugo. E, vis daugiau žmonių kenčia badą kiekvieną dieną. E, deklaracijos labai skiriasi nuo realybės. Svarbiausia suvokti tai, kad kai kuriuose valstybėse tai priklauso nuo nekompetentingų vyriausybių. Pavyzdžiui, tokia valstybė kaip Zimbabve, kur žmonės netgi miršta nuo, nuo bado. Mes e, stengiamės pasidalinti šią atsakomybę, mes diskutuojame, tačiau kai žmonės šiandien miršta iš bado E, jiems nereikia pagalbos po šimto metų, jiems reikia dabar pagalbos. Manau, neturėtume ateityje nekalbėti apie šios klausimus. Tai yra žmogiškumo klausimas. E, komisarė, e, sumažinti per pusę badaujančių skaičių iki 15 metų. mes turime bet kokiu būdu stengti sumažinti e, tuos, e, e, tuos skaičius. Mes turime rasti būdų, kaip sumažinti badaujančių skaičių, ne vien tik tai teikiant maistą. Dėkuoju, ponas Des. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponas Kapulos Santos, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė, ponios ir ponai. Skaičiai e, byloja liūdnus e, faktus ir jie yra tokie tragiški, e, kad yra nematyto lygio. Teisė į maistą yra šventa teisė, kadangi tai nuo to priklauso gyvybė. Ir mes kalbame apie padorų gyvenimą, o ne už kova už išgyvenimą ir kova su badu turėtų būti kiekvieno mūsų prioritetas. Mes turime pasinaudoti visais įmanomais ištekliais, kad kovotume su badu. Tačiau visi žinome, kad visi ištekliai, tame tarpe ir finansiniai ištekliai, yra ne vienintelė problema, nes manau, kad problema e, didžiausia problema yra valdysenoje, koordinavime tarptautinių e, regioninio ir nacionalinio lygmens e, koordinavimo problemos. E, pateiktas teksto projektas numato rekomendacijas, ir, kurios padėtų sušvelninti esamą padėtį. Todėl norėtume paraginti komisiją skirti reikiamą dėmesį šiam klausimui ir reikėtų šiuo metu esančius neuž, netikrumus e, pašalinti ir padaryti tam tikrus pakeitimus. Turime pasinaudoti bendrąją žemės ūkio politiką, bendrąją žuvininkystės politika sprendžia šios klausimus. Lisabonos e, sutartis e, įsigaliojusi suteikia mums naujų galių ir Europos parlamentas gali imtis naujų e, veiksmų. Europos socialistai yra pasiryžę kovoti su šiomis problemomis ir mes tikimės, kad kitos frakcijos ir komisija taip pat dalyvaus šioje kovoje. Dėkuoju, ponas Kapulos. Liberalų frakcijos vardu, ponas Lion. Dėkuoju pirmininkė tiems kolegams, kurie e, pasisakė, taip pat dėkuoju. Mes matome, kad pastaruoju metu sparčiai auga maisto kainos ir tai turėtų atkreipti visų mūsų dėmesį. Tai, kad grūdų ir ryžių kainos padvigubėjo pastaruoju metu, labai smarkiai paveikė vargingiausius visame pasaulyje. Būtent dėl to Badaujančių skaičius padidėjo 75 milijonais. Nes, kaip žinia, maisto kainos, kaip minėjau, padvigubėjo 2007-2008 metais ir turime e, to nepamiršti. Mes matome, kad e, dėl to didėja nestabilumas ir e, bada, bado reiškinys tik tai gilėja. Be to žinome, kad klimato kaita ir globalizacija taip pat bus svarbus reiškiniai ir jie turės rimtą poveikį badui, todėl turime su jais kovoti, turime elgtis atsargiai. ES turėtų padėti besivystančiam šalims plėtoti tvarų, darnų žemės ūkį ir tokį žemės ūkį, kuris padėtų šioms šalims prasimaitinti. Komisijos narys jau visiškai teisingai sakė, kad tam reikės skirti nemažai finansų, tačiau kartu tai reikš, kad mes turėsime pagalvoti apie tai. A, a, ar reikia e, atverti e, rinkas. Nepamirškite ir teisinės sistemos ir, e, ir tinkamo valdymo, nes ūkininkai galės klėstėti tik tuo met, jei šalyje valdys patikimas stabilus politinis režimas. Mums reikia padidinti finansavimą maisto pagalbą 75 procentais, tam, kad gamybą padidinti 75 procentais, tam, kad mes galėtume patenkinti padidėjusius poreikius. Būtent nuo to priklausys stabilumas ir saugumas visame pasaulyje. Ponas Bovė. Madame la Présidente, euh, Monsieur de la Commission. Pane pirmininkė, komisija, kolegos. Euh, kova su badu reikalauja didžiulių politinių ir finansinių investicijų ir FAO tikrai Ženevoje praeitą savaitę negalėjo su to susitvarkyti. Aš smerkiu tai. Daugiau kaip milijardas žmonių negali apsirūpinti maistu pakankamai, kad pavalgytų. Ir kasmet uh, miršta apie 6 milijonai vaikų ir moterų. Uh, Finansinė ir ekonominė krizė dar labiau pablogino situaciją. Ir pietinių valstybių gyventojai, žinoma, tampa pirmomis aukomis. 10 procentų reklamai skirtų lėšų pasaulyje galėtų aprūpinti besivystančias valstybės reikalingomis lėšomis infrastruktūrą sukurti žemės ūkiją. Ir aišku, kad maisto krizė yra pati baisiausia konfliktus kelianti krizė. 2050 metais pasaulio ūkininkai turės išmaitinti 9 milijardus gyventojų, tačiau reikia nepamiršti, kad um, bus teršiamas vanduo, kad išnaudojami ištekliai, klimatas keičiasi, situacija bus tikrai daug trapesnė nei prieš 40 metų. Skurdas priklausomybė nuo importo. Um, yra pagrindinės problemos, kai eina kalba apie apsirūpinimą maistu. Labai svarbu yra stiprinti vietos gamybą. Nuo 50 metų Europa gyvenina bendrą žemės ūkio politiką tam, kad galėtų apsirūpinti maistu, kurio jai reikia, kad galėtų apsaugoti savo vidaus rinką ir palaikyti savo vartotojus. Toks pasirinkimo savarankiškumas, autonomija turi būti lygiai taip pat prieinama ir visoms kitoms valstybėms, kurios taip pat to nori visame pasaulyje. Merci, Dėkuoju ponui Bove. Toliau ponas Nikolson vieną minutį. Much, Dėkuoju pirmininkė. Mūsų rezoliucijoje šiuo klausimu kalbame apie tai, kad būtina kovoti su skurdu nuo kurio šiandien kenčia viena šeštadalis visų žmogaus gyventojų. Šiandien mes gyvename tokiamis sąlygomis, kai Viena vertus žmogau, žmonių skaičius pasaulyje nuolatos auga, o maisto gamyba dėl variausių reiškinių, skaitant ir klimato kaitą bei didėjančias kainas bei socialinius reiškinius nuolatos mažėja. Apsirūpinimas mastu yra svarbi problema turim, ir turime ją spręsti, o tam turime siekti, kad skurstančiose šalise veiktų tvarkingi politiniai režimai. Pažvelkite, pavyzdžiui, į uh, tai, apie ką jau kalbėjo ponas Des, Zimbabvė, šalis, kuri savo laiku ne tik galėjo prasimaitinti, bet maitino ir daugybė kaimininių šalių, šiandien kenčia nuo diktatoriško režimo ir yra visiškai sužlugdyta. Taigi turime užkirsti kelią tam, kad panašus įvykiai pasikartotų ateityje. Nepasikartotų ateityje. Parakal. Ačiū, panas Liojerik. Merci, madame la présidente, monsieur. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jeigu ES nori suvaidinti pozityvų vaidmenį pasaulyje, jeigu jie nori, kad pasaulyje būtų nauja, ž, nauja žmoniškumas, tai ji turi išgirsti tų žmonių, kurie kenčia nuo bado visame pasaulyje šauksmą. Ir tikrai Ar mes čia galime taip ra sėdėti rame sąžinę, kai kas penkios sekundės miršta po vaiką nuo bado? Ar iš tikrųjų čia dėl techninių problemų galima uh, pasiteisinti, kad pasaulyje yra šitokios problemos? Mm, šiandien kapitalistinė sistema padarė taip, kad maistas patapo prieke pasaulinės spekulacijos objektu. Todėl reikia iš esmės pakeisti politiką, reikia paremti FAO ir duoti jai visas priemonės veikti. Mes reikalaujame ir komisarė jūs sakėte, kad būtų dirbama, bet tam darbui visų pirma ES turi užtikrinti, kad kiekviena tauta turėtų galimybę suvereniai užsitikrinti apsirūpinti apsirūpinimą maistu, kad iš tikrųjų kainos ir galimybė dirbti ūkininkams būtų garantuota visoms valstybėms, kad būtų užtikrinta galimybė vystis visoms pietų valstybėms, kad neturtingiausių valstybių e, skolos būtų anuliuotos, kad būtų spekulacijai užkirstas kelias, kad iš tikrųjų nebūtų galima um, maistų naudotis kaip prieke. Iš tikrųjų reikia imtis realios kovos su, uh, su badu, nes tai yra labai skubu. Reik, tora για δυόμιση λεπτά ο κύριος Μπέλντερ. Dėkuoju, ponui Liureik, ponas Belderis. Ačiū, ponia pirmininkė. Dešimt metų aš jau parlamento narys ir e, nekarta girdėjau gražių žodžių. E, e, ir ponas Baroso Romos viršūnių susitikime pasakė, kad mums nepavyko nugalėti bado ir tai yra moralinis skandalas. Tačiau e, man kyla jausmas, kad Romoje e, kalbėjome ne apie e, vargšių šalių problemas ir poreikius, bet apie turtingų valstybių poreikius. Mes kalbėjome apie biokūrą. Šiuose rūmuose kalbame apie e, būtinas investicijas Afrikoje, kad jie patys galėtų apsirūpinti maistu. E, valstybės priklausomos nuo e, import, maisto importo ir yra reikalingos pagalbos. Ir girdėjome nuomonių, kad tos šalis yra pačios atsakingos ir manau, tai gėda kai žiūrime į tą politiką, kurios laikėsi trečiosios valstybės e, dėl pasaulio e, FAO viršūnių susitikimo. Turėtume vykdyti savo pažadus, kuriuos teikiame. Norėdamas pats cituoti pranešėją. E, noriu pasakyti, kad vargšai e, neturtingi žmonės, jiems nereikia e, pažadų. Ir turėtume pasiryšti ir suteikti jiems maisto. Dėkuoju. Ponas Stojanov. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš asmeniškai dalyvavau FAO viršūnių susitikime ir iš pirmų lūpų girdėjau, kas buvo kalbama e, šiame susitikime. E, šios konferencijos organizavimo e, kaštai buvo dideli ir aš manau, kad galėtume e, paskaičiuoti, jei tuos, e, tas lėšas būtume panaudoję maisto aprūpinimui, kiek vaikų būtų nenumirę nuo bado. Prieš e, kalbėdami apie kitų problemas ir kitų kaltes, tai pažvelkime į save E, mūsų, mano šalyje e, yra puikios dirvos ir bulgarų ūkininkai galėtų e, e, e išmaitinti didžiulius žmonių skaičius, tačiau žemės ūkis Bulgarijoje patiria didžiulį nuosmukį. Tos kvotos, kurias mums komisija suteikia, verčia Bulgariją e, merdėti kaip regioną, kaip žemės ūkį, e, ūkio regioną. E, turiu galvoje pomidorų kvotas, kadangi duomenys surinkti prieš dešimt metų iškreipia maisto gamybos E, procesą ir kurį galima būtų ženkliai pagerinti. Tačiau tai nebus padaryta tų e, oficialių asmenų, kurie vien tik tai kalba. Dėkuoju, ponas Stojanovai. Ponas Kačmarek, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai iš vieno milijardo. E, vienas milijardas žmonių pasaulyje gyvena skurdė ir kenčia badą. Tai nėra kapitalistinės sistemos padarinys, yra daug blogesnių sistemų. Aš norėčiau pateikti vieną e, pavyzdį iš Europos. Prieš keletą metų e, buvo e, regionų, e, kurie e, anksčiau buvo puikų žemės ūkio regionai, o dabar patiria badą. Aš turiu galvoje Ukrainą. Jungt Jungtinių tautų 183 narės priima tūkstantmečio vystimosi planus ir turime užduoti savo klausimą, ar šie tikslai yra pasiekim, pasiekiami ir ar mūsų europinė politika ir prioritetai yra tinkami. E, mūsų kova su klimato e, kova, ar ji yra svarbesnė už kovą su badu? E, mūsų tikslai yra labai įvairūs ir kova su skurdu ir klimato e, kaita yra labai brangus malonumai. Mes neturėtume, e, e, kad mus kaltintų už neteisingus prioritetus. Ir kaip ponas Des minėjo, norėčiau jam paantrinti. Žemės ūkis ateinančiais metais bus labai svarbi sritis ir turime paskatinti valstybės narės investuoti į žemės ūkį, skirti 10 procentų žemės ūkiui, kad ištesėtų savo įsipareigojimus. Tai yra vienintelis būdas padidinti žemės ūkio potencialą ir kovoti su badu. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ponas Arif, sekant Tis kalbėtojas, nematau jo salėje. E, tuomet e, žodis ponui Louis Michel, prašau. Excepté... Pone pirmininkė, komisijos nariai. Išskyrus poną Berliuskonį, ne, ne vienas iš didžiojo aštuoneto to vyriausybės stovų nedalyvavo maisto ir žemės ūkio aukščiausių lygių susitime. Kalbam buvo apie tai šiame susitikime, kad būtina taip gaminti maistą ir žemiško produkciją, kad galima būtų patenkinti maisto poreikius visame pasaulyje. Kova su badu yra vienas prioritetinių klausimų, nes nuo bado kenčia vienas milijardas žmonių, tai yra vienas šeštadalis e, visų planetos gyventojų ir tai yra kur kas daugiau nei 2008 metais. Be to jau buvo kalbama apie tai, kad bado reiškinys blogėja pirmiausia dėl to, kad mes skirime nepakankamai e, lėšų kovai su juo. Jau buvo minėta, kad badaujančių skaičius nulatos didėja. Turime remti mažus ūkius, jau buvo apie tai kalbama, tačiau dėja turtingiausios valstybės nepadarė jokių realių žingsnių tam, kad įgyvendintų šį savo įsipareigojimą. Aš esu dirbęs tą patį darbą, kurį jūs dirbat ir žinau, kad e, kovoti su skurdu nėra lengva. Ponas Baroso kažkada pasiūlė skirti vieną milijardą eurų tam, kad būtų įkurtas e, dar, įsteigtas dar vienas e, pagalbos maisto instrumentas. Tačiau tam buvo pasipriešinta. Aš netikiu socialistų pažadais, kad uh, socialistų teiginiais, kad dėl visko kaltas arba pernelyg aktyvus liberalizmas arba kapitalizmas. Be abejo, galima būtų gilintis į etinius šio reiškinio aspektus, tačiau netai yra svarbiausia. Pažvelkite į tai, kas vyksta besivystančiuose šalise. Iš karto suvoksim, pažvelgiai suvoksite, kad šių šalių vyriausybės dažnai būna atsakingos už kritinę padėtį savo šalyje, dėl to, kad jos visiškai ignoruoja savo žmonių poreikės, poreikius. Ir kartais netgi galime suabejoti apskritai, ar sugeba tie žmonės mąstyti ar ne. Madams. Pone Saržintinį. Vieną minutę. Um, but there's a new trend in farming. Rich country... E, nauja tendencija stebima žemės ūkija. Kalbama apie tai, kad turtingos valstybės supirk, superka žemės kad galėtų auginti e, biokūro pasėlius. Ir e, pasaulio vadovai turėtų reikėtų tai aptarti, o ES pasisakyti prieš šią naują kolonializmo formą. E, e, tokiu, tokiu būdu žemės negalime atimti. Tai nėra būdas kovoti su badu pasaulyje. E, mūsų bendroji žemės ūkio politika užtikrina, kad europiečiai turėtų maisto, tačiau žem, bendroji žemės ūkio politika a, E, gadina e, besivystančių e, šalių didžiųjų ūkininkų reikalus ir taip prisideda prie maisto produktų trūkumo. Mes tampame priklausomi nuo importuotų maisto produktų. Ačiū, ponas Argentini. Pone Ash, ponas Ashworth. Pirminkė, dėkoju, Junktinės tautos ir ES sutarė, kad vis didėjančius žmonių skaičius pasaulyje reiškia, kad mes turėsime padidinti maisto gamybą maždaug 50 procentų. Mes pritarėme komisijos nuomoniai. Pirmiausia dėl to, kad mes manome, kad pasaulis tiesiog negali elgtis kitaip. Tačiau kartu iš ūkininkų reikalavome naudoti vis mažiau energijos, vis mažiau vandens, žemės ir išskirti vis mažiau CO2 išlakų. Todėl ES, o ypatingai nacionalinės vyriausybės turi daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, nes šiuo metu mes tiesiog neturime mokslinių duomenų, kuriais galėtume pagrysti savo ateities politiką. Antra, Pasaulio rinkos yra nestabilios, todėl mes turime sukurti savotišką saugumo tinklą savo ūkininkams. Ir trečia, maisto poreikių užtikrinimas. Tai be abejo kainuos. Ir mes negalime priversti vartotojus mokėti už tai. Todėl mums reikia stiprios žemės ūkio politikos bei aiškių o, įsipareigojimų pagristų e, rimtais biudžetais. Senhora Presidente. Ponas Ferreira. Pone pirminkė. Deklaracija, kuri buvo patvirtinta maisto ir žemės ūkio aukščiausių lygių susitikime, yra tuščias dokumentas. Jame nekalbama apie svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, apie tai, kaip reikėtų paskirstyti išteklius tam, kad padėtume milijonams žmonių pasaulyje. Kai mes baigsime svarstyti šią opę problemą pasa pasaulyje, mirs iš bado 15 vaikų vien per mūsų uh, svarstymų laiką. Negalime leisti toliau nieko neveikti, negalime sėdėti rankas sudėjęs, sudėję. Prie dabartinių problemų labai prisidėjo ir mūsų politika, pirmiausia bendrojo žemės ūkio politika, bei mūsų elgesys su besivystančiomis šalimis. Nes e, mažieji ūkininkai dažnai yra žlugdomi o būtent jie dažniausiai sudaro 70 procentų visų besvirstančių šalių e, gyventojų. Šiandien didžiuliai žemės plotai yra sutelkti tik kelių ūkininkų šalise. Ekspertai teigia, kad mums reikia investuoti į žemės ūkį 44 milijardus eurų. Ir tai beje yra tik menka suma tos tų lėšų, kurias vyriausybė skyrė tam, kad pagelbėtų bankams. Pana Dots. Maisto žemės ūkio aukščiausio lygio sustikime, jungtinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas pasakė, kad e, mūsų plan, planai turė, yra nukreipti į ateitį, bet uh, situacija keičiasi nuolatos, badaujančių skaičius per uh, iki 2050 metų padidės e, iki 9 milijardų žmonių. Besivystančiuose šalise da, e, žmonės dažnai mano, kad e, išsivyščiusios šalis nepakankamai investuodamos, taikydamos eksporto apribojimus kenkia jų ūkiui. Europos Sąjunga negeria, nerime ūkininkų tiesioginėmis išmokomis. Taigi, ar galima tikėtis, kad e, maisto gamyba didės? Aš žinau, kokia yra situacija yra Šiaurės Airijoje. Maisto bus gaminama daugiau tik tuomet, jei mes leisime ūkininkams auginti žemės ūkio produkciją. Ir turime apie tai galvoti, reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką. Ginės, to logo tora, jie dvi lepta. Ačiū, ponia Maginės, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, kaip viena iš autorių noriu padėkyti frakcijoms, kurios labai glaudžiai dirbo, kad parengtų tekstą kuriam yra pateikta pakeitimų. Taigi aš manau, kad mes visi dėl to džiaugiamės. Mūsų nuomonės išsiskiria dėl įvairių klausimų, tačiau dėl vieno dalyko, ko mes norime, kad būtų teisybė, kad būtų pamaitinti tie, kurie badauja, tai šis tekstas tikrai yra geras. Taip pat um, Noriu pagirti ir tuos, kas praeitoje kadencijoje dirbo šią klausimą. Aš pati rengiau pranešimą dėl apsirūpinimo maistų praeitoje kadencijoje. Ir tikrai noriu pasakyti, kad ūkininkai pamaitins pasaulį, jeigu bus galima veikti klimato kaitą, jeigu bus galima į tai pažvelgti plačiau, kad tikrai žmonės galėtų tą darbą atlikti. Mūsų atsakomybė dabar yra parengti tą politiką, kuri leistų mūsų ūkininkams maistą auginti ir gaminti. Jie į tai sureaguos, jeigu bus du pagrindiniai elementai. Viena - padorios kainos, antra pa, um, - stabilios pajamos. Dabar um, nestabili uh, situacija paveikia visus ir ūkininkams labai sunku išgyventi. Uh, kaip viena iš autorių dar prašau papildomai laiko. Tikrai nereikia bendro žemės ūkio politikos paversti demonu. Iš tikrųjų, kai kurie iš pateiktų argumentų yra pasenę. Mes tikrai reformavome šią politiką ir galbūt be apžūp mes dabar turėtumėm daug didesnių projektų problemų apsirūpindami maisto Europos Sąjungoje. Tai kodėl nepasilikti geriausių dalių iš tos politikos ir neparaginti besivystančio pasaulio taip pat prisijungti prie jos. Griežtai pasakykime, neleiskime besivystančio pasaulio valstybių nusiplauti rankų. Jų atsakomybė tinkamai panaudoti vystimosi pagalbą. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad daugiau lėšų būtų investuota į žemės ūkį. Manau, atėjo laikas o, bet, bet ką kalbėti šio klausimu ir griežtai pasakyti ir vyriausybėms, ir patiems patiems savo. Mes turime moralinę atsakomybę ir mes esame pasirengę ją įgyvendinti. Ačiū poniai Maginės. Gerai, Rosalom, pusantros minutės. Gracias, señora señor Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisarė. Pasaulis susiduria su didžiuliais dviem iššūkiais, kurie tikrai dar tęsis ilgai. Visų pirma, tai yra kova su klimato kaita, antra yra kova su skurdu ir badu pasaulyje. Komisaras pateikė skaičių, kolegos pateikė skaičių, galutinėje FAO pasaulio vadovų susitikimo deklaracijoje taip pat yra skaičių 40 milijonų žūsta nuo skurdo, milijardas badauja pasaulyje, maisto krizė, po to pasaulinė krizė. Visa tai stabdo mūsų kovą, o nespartina jos. Taip, iššūkiai yra dideli ir mums reikia skubių veiksmų. Pastarosiomis savaitėmis girdėjome neraminančių žinių dėl to, kad uh, stambiosios valstybės nenori priimti sprendimų Kopenhagoje, didžiausi teršiai nenori prisimti įsipareigojimų Kopenhagoje. Tikrai visa tai neramina, tačiau labiausiai neramina, aišku, tai, kad nėra veiksmų. Žmogaus raidą nulėmė sugebėjimas įvertinti iššūkį ir rasti reikalingą atsaką. Tačiau atrodo, kad šiandien mes praradome sugebėjimą veikti. Todėl paremsiu tą rezoliuciją, kuri ragina skubių veiksmų imtis jau dabar. Ačiū. Pone Keller, Pone Keller vieną minutę. 208 Lisabonos sutarties straipsnis sako, kad pagrindinis Europos vystimo politikos tikslas yra skurdo mažinimas ir panaikinimas. Skurdas yra pagrindinė bado priežastis E, tame straipsnė taip pat sakoma, kad ES turi atsižvelgti į e, tai visose kitose savo politikose. E, Europos eksporto subsidijos naikina kitų valstybių galimybę apsirūpinti maistu ir taip sukelia badą. Jeigu norime, kad mūsų pagalba būtų efektyvi, turime užtikrinti, kad e, šios, šis mūsų tikslas nebūtų trukdomas kitų politikų, nes mes turime turėti tai galvoje, kai peržiūrime e, tokią politiką, kaip bendrai žemės ūkio politika arba bendra žuvininkystės politika. Dėkoju. Dėkoju, ponė Keller. Ponė Maginės rodo mėlyną kortelę. Žodis jums, ponė Maginės. Like to... Čia mėlyna kortelė. Aš norėčiau, kokius eksporto fondus e, turite galvoje, kokias eksporto subsidijas. E, Naujoji Zelandija buvo vienintelė valstybė, kuris skundėsi praeitais metais. Tai nėra vis, besivystanti uh, valstybė. Uh, Taigi, kokias valstybės jūs turite galvoje, norėčiau paklausti. Keller, Feilna Pandysi. Pone Keller, ar norėtumėte atsakyti į šį paklausimą? Pone Keller. Atsakyti. Žinoma, šaldytos vištienos pavyzdys visiems gerai žinomas pavyzdžiui, pomidorai, kurie yra e, subsidijuojami ES ir e, e, rinkos ir Afrikoje yra pigesni negu vietinės gamybos pomidorai ir taip yra prisidedama prie bado kūrimo tose valstybėmis. Dėkoju. Pratesime diskusijas. Kitas kalbėtojas, ponas Glatfelder. Dvi minutės, prašau. Egyre több tudós állítja azt, hogy 2030. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ekspertai sako, 2030 e, metais e, turėsime ne tik maisto krizę, bet ir naftos e, krizę. Šiuo metu milijo, milijardas žmonių kenčia badą. Ir šis skaičius auga sparčiau negu gyventojų skaičius Žemėje. Ir e, šis santykis e, yra vienas prie keturių ar vienas prie e, penkių. Sprendimas nėra suderintas su, bendra, su bendro žemės ūkio politika. Europos Sąjunga yra E, stiprus e, pasaulinis žaidėjas. E, juk ne vien tik Afrikoje yra žmonių badaujančių. Yra ES regionų, pavyzdžiui, Bulgarija arba kai kurios Rumunijos, kai kurie Rumunijos regionai, kur e, didžiąją dalį savo pajamų žmonės išleidžia maistui. Ir netgi daugiau e, e, maistui reikia, negu per mėnesį žmonės uždirba. O žemės ūkio politika tam tikrą prasme didina gamybos kaštus ir neigiamai prisideda e, prie šių tendencijų. E, e, kilogramą mėsos gaminant išmetama daugiau CO2. Ir tą patį galima pasakyti apie vištienos gamybą. Taigi problemų yra daug. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien situacija yra tikrai dramatiška. Deja, e, šį vakarą, kaip girdėjome, dauguma industrializuotų valstybių e, labai ciniškai į tai žvelgia. E, FAO viršūnių susitikimas, kuriame dalyvavo daug valstybių narių, parodė, E, e, kad e, ne, iš Europos nedaugelis tik tai vadovų dalyvavo, tik ponas Berlusconis dalyvavo. 73 procentai BVP valstybės, kurios E, daugiausiai e, turi BVP neprisideda prie šios e, tragedijos panaikinimo. Ir tai ateityje tik ir mums turės daug įtakos. Jau 20 metų buvo maisto krizė ir ji įsiteisė viso, visoje mūsų maisto politikoje. 2006 metais situacija pablogėjo e, ir tai buvo pastebėta FAO viršūnių susitikime tais metais. E, manau, svarbiausia atverti rinkas, padėti moterims gaminant e, maisto produktus ir taip sumažinti badą. E, dėkoju. E, ponas Stojanov rodo mėlyną kortelę ir norėtų užduoti Jums klausimą, ar Jūs atsakytumėt. Ar atsakysite į klausimą? Norėčiau paklausti, ar atsakysite į pono Stojanovo klausimą. Ponas Stojanovas nu- norėtų užduoti Jums klausimą. Ne, <laughs> neatsakysiu. Ponas Stojanovai, negalėsite pasinaudoti savo mėlynąją kortelę. Kitas kalbėtojas, ponė Erans Garcija, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti Prašome, prateskite, sako pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Maginės už šią iniciatyvą, kuri pademonstruoja, e, kokias, kokius svarbų vaidmenį vaidina bendroji žemės ūkio politika, tenkinant maisto e, aprūpinimo poreikius tarptautiniu mastu. E, mažinant subsidijas bendrai žemės ūkio politikai mūsų biudžete bus sunku ir gal net neįmanoma pasiekti e, tų tikslų. E, žemės, bendroji žemės ūkio politika yra reikalinga didesnių e, subsidijų, kad galėtume sėkmingai veikti tarptautinėje rinkoje. ES reikalingas žemės ūkis kaip modelis uh, E, gaminantis kokybiškus pavyzdinius produktus ir e, užtikrinančius augančius poreikius. Mes turime atkurti žemės ūkio valdymo sistemas ir e, pasiekti kainų stabilumą tai būtų naudinga ne tik ūkininkams, bet ir vartotojams trečiosiuose rinkose. Taip pat turėtume įkurti gerą praktiką kad subalansuotume situaciją tarp visų dalyvių maisto grandinėje. Mums taip pat reikia e, vartotojų informavimo politikos, e, kuri e, pabrėžtų bendryjų ūkininkų indėlį užtikrinant aprūpinimą maistu ir gyvulių gerovę. Kadangi mūsų ūkininkai turi konkuruoti su trečiųjų valstybių ūkininkais, e, kur e, taikomi daug žemesni standartai. E, trečiųjų valstybių ūkininkai mieliau eksportuoja ES, kadangi taip yra pelningiau. Dėkoju. Dėkoju, ponė Erans. Visi, kas norėjo pasisakyti pagal kalbėtojų sąrašą, jau pasisakė. O dabar perėsime prie procedūros, prašau žodžio. Norinčių pasisakyti pagal šią procedūrą yra labai daug ir prašau kalbėti neilgiau nei vieną minutę. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le commissaire, chers collègues. On a dit... Euh, Ačiū, pirmininkė, taip, kas penkias sekundės miršta vaikas nuo bado pasaulyje. Skaičiuojama, kad daugiau kaip milijardas žmonių negali pakankamai apsirūpinti maistu. Taigi iš tikrųjų FAO darbas yra labai svarbus ir Europos ir pasaulinių mastų labai svarbu tai, kad Europos politika būtų nuosekli, kad būtų galima pasiekti um, tūkstantmečio vystimosi tikslą numeris vienas Ir tai labai svarbu, kad tos priemonės, kurios yra taikomos, būtų orientuotos į smulkius ūkininkus, į šeimos ūkius, tuos, kur, ypač kuriuos valdo moteris ar neturtingi, tai yra tie, kuriuos labiausiai paveikia um, ekonomikos krizė. Um, reikalingi novat novatoriški um, finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui, finansinių operacijų apmokestinimo principas galėtų būti pritaikytas, kad būtų galima padėti labiausiai pažeidžiamoms valstybėms. Panas Kortės Lasta, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Po to, kai vyko FAO viršūnių susitikimas, galima teikti, kad jis mus nuvylė. Mane bent jau tikrai nuvylė. Nebuvo susitarta dėl to, ar skirti 43 milijonus eurų ūkininkams padėti. Labai dažnai, kai kalbame apie žemės ūkio plėtrą ir kaimo vietovių plėtrą, pamirštume apie vandenį, apie vandens problemas. Šiandien išgyvename ekonominę ir finansinę krizę. Ir todėl išsivyšiusios šalis turi labiau nei kada nors anksčiau aiškiai prisimti uh, įsipareigojimus susijusius su naujausių technologijų sklaida bei pagalba apsirūpinant vandeniu. Dėkuoju, panas Deivis. 18 amžiaus Anglijoje Tomas Man Mantas sakė, kad, ž, kad žmonių skaičius nedidės dėl to, kad visiems pritrūks maisto. Na, taip neįvyko, tačiau pažiūrėkite, kas vyksta dabar. Pasaulio gyventojų skaičius per mūsų gyvenimo laiką patrigubėjo. Ir jei norime, kad badaujančių nebeliktų pasaulyje, turime e, stengtis kur kas labiau, negu darėme iki šiol. Kiekvienas turi uh, prižiūrėti savo gimstamumą ir turi pakank, gaminti pakankamai maisto produktų. O tam reikėtų rūpintis jaunimo sveikata, tam, kad žmonėms netrodytų, kad reikia gimdyti daugybę vaikų. Mano laikas jau baigėsi. Jei mes norime išgelbėti pasaulį, mes norime, mums reikia daugiau žalios spalvos nei raudonos. Ponas Jahre, vieną minutę. Mr. Jakob, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Ich denke, ausreichende. Atleiskite, nesupratau e, savo pavardės. E, teisė į maistą yra žmogiška teisė. Aš taip pat manau, kad žmogiškumas e, turi pakankamai mokslinių žinių, kad žmonės nemirtų e, nuo bado. Žinoma, tam reikalingos lėšos. Tačiau pirmiausia, reikia atitikti tam tikras sąlygas. Turime už įkurti stabilės demokratinės struktūras besikūrenčiose, besivystančiose valstybėse. Taip pat turime užtikrinti tose valstybėse tinkamas žemės ūkio formas ir tik tada turime investuoti į žemės ūkį. E, per mažai kalbame apie tuos dalykus, kuriuos aš ką tik išvardinau. Jeigu vien tik tai pumpuosime e, pinigus į tas valstybės, mes nieko nepasieksime. E, ponas Tarabela. Pour que j'ai tenu ici même avant-hier concernant la Pirminkė, už vakar aš kalbėjau apie maisto krizę ir norėčiau dar apie tai pakalbėti, ypač situaciją Afrikoje ir tarp besivystančių valstybių, palyginti su išsivyšinčioms valstybėmis. Ir Romoje vyko FAO um, diskusijos ir NVO daug kas um, kaltino dėl to, kad um, iš tikrųjų yra at, paliekam, kad derlingos žemės yra paliekamos, kad jos nedirbamos, kad uh, iš tikrųjų turtingos valstybės vietoj to, kad paskatintų Afrikos valstybėse agroekologiją, tvarių ūkininkavimą, verčiau užverčia tas valstybės um, trašomis ir naujom technologijom tam, kad pasigamintų savo kūrą ir panašius, panašią produkciją. Taigi labai svarbu kalbėti, galvoti apie pasaulinę partnerystę, kuri užtikrintų um, natūrinio ūkio, ekologiško ūkio plėtojimą, kad iš tikrųjų tai atitiktų šio, šios nos reikalavimus. Toliau τώρα για ένα λεπτό. Mrs. Köstinger. Danke, Frau Präsidentin. Langfristige Ernährungssicherheit. Pone Kustingė, Dėkuoju, pirmininkė. Ilgą laiką e, maisto tiekimo saugumas buvo pagrindinė žemės ūkio politikos dalimi ir turime pabrėžti e, poreikį e, stiprios bendro žemės ūkio politikos O tam reikia pakankamo finansavimo bendroje žemės ūkio politikai, nes ilgalaikėje perspektyvoje e, tai yra pagrindinis e, dalykas ir turės didelę, e, didelį vaidmenį išoriniai maisto aprūpinimo politikai E, protingas bendradarbiavimas ir e, solidarumas e, reikalauja susitarimų, kurie nekeltų grėsmės maistinio saugumo užtikrinimui, bet padėtų jam ir žem, bendro žemės ūkio politikas čia turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Ponas Nikolesku, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirmiausia, Galbūt e, pasikartosiu e, ir pakartosiu tai, ką sakė ponas Stojanovas. Aš apgailestauju dėl fakto, kad yra daugybė žemės sklypų, kurie nėra dirbami. Ir e, turint galvoje, kad yra e, pasaulyje toks bado mest, mastas apsirūpinimas maistu šalies viduje nėra e, maisto tiekimo aprūpin... E, garantijos. Viskas priklauso nuo regiono ir tai reiškia, kad šalis e, pirmininkė nutraukė. Pone Harkin, prašau. Aš tik norėjau pakomentuoti du dalykus, kas buvo pasakyta diskusijose, tai yra badas ir e, klimato kaita, kaip Bahimumas pasakė, gyventojų skaičius auga, klimatas keičiasi, taigi iki 2050 metų reikės 70 procentų padidinti maisto gamybą, tačiau klimatas jau yra neprognozuojamas, taigi tai ta pažanga, kokios mes sugebėsime pasiekti dėl klimato kaitos, tai aišku įtakos maisto gamybą. Aišku, čia yra e, lengvų tokių variantų, kai kaltinama apžūb dėl to, kad tarsi ji visą žalą sukėlė besivysančią pasaulį. Taip nėra. Aišku, refo, yra reformuojama ši politika, tačiau jeigu mes norime, kad būtų maistu aprūpinta Europą, mes e, negalime išstumti savo ūkininkų iš esmės iš, iš verslo. Ar kas nors darė kokiu tyrimu dėl to, kaip cukraus reforma įtakojo cukraus pramonės e, situaciją trečiajame pasaulyje? Ar iš tikrųjų tik tai cukraus baronai ir ūkininkai? ūkiai ir stambieji žemvaldžiai tik tai iš to gavo naudos. Iš tikrųjų, nereikia sumenkinti bado klausimo svarbos, tačiau reikėtų nepamiršti ir tikrų problemų. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάγια. Δεκόιο, πονιά Σάγια. On erittäin hyvä, että samana päivänä kun käsittelemme Kööpenhaminan... Pone pirmininkė. Puiku, kad e, tą pačią dieną kalbame ir apie klimato kaitą, ir apie apsirūpinimą maistu bei maisto poreikių užtikrinimą. Nes klimato kaita yra susijusi su bado reiškiniu. Mes nustatėme ambicingus biokūro gamybos tikslus. O tai reiškia, kad vis daugiau arimo žemės vis visančiose šalise reikia reikės skirti tam, kad būtų auginamos grūdinės kultūros, iš kurių yra gaminamas biokūras. Taigi mes atimame žemę iš ūkininkų. Pagal bendrąją žemės ūkio politiką yra iškreipiama situacija rinkoje. Mes turime skirti visą e, žemės ūkio produkcijos perteklių besivystančioms šalims. Mes turime pakankamai maisto pasaulyje, tiesiog reikia sugalvoti, kaip jį galima būtų skirti tiems, kam jis yra reikalingas. Dėkuoju, paskutinis kalbėtojas ponas Sekerski. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Paskutinėme FAO aukščiausio lygio susitikime vyriausybės nesugebėjo susitarti dėl to, ką reikia daryti matome, kad neturime tarptautinės strategijos. Galima dėl to tik apgalėstauti, kadangi, kaip žinia, gyventojų skaičius smarkiai padidės iki 2005 metų. Prisiminkite 2007 metų maisto krizę, kai dėl pakilusių maisto kainų milijonai žmonių pasaulyje pradėjo badauti. Turime nutraukti visas priemonės, kuriomis yra ribojama maisto gamyba. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje maisto trūksta, yra neprotinga numatyti maisto gamybos apribojimus pagal bendrą žemės ūkio politiką. Mums reikia tokios žemės ūkio politikos, kuri leistų visiems apsirūpinti maistu. Dėkoju. Po šios įdomios diskusijos sutikiu žodį komisijos nariui. Um... Pirmininkė gerbėmi Europos parlamento nariai, aš taip pat smerkiu tai, kad iš didžiųjų, didžio aštuoneto vadovų, kas buvo Romoje, nei vienas išskyrus komisijos pirmininką Baroso ir aišku Tai parodo, kad e, tas vadovų sutikimas nieko nu, ne, ne, nedavė. Ir, na, pažvelkime į galtinę deklaraciją, viskas akivaizdu. Kita vertus, manau, labai svarbu, kad m, mm, apsirūpinimo maistų klausimas išliktų politiniai darbo atvarkėje ir kad e, įvairių. O, vadovų sutikimų rezultatai rodo, kad vis tik tai šiam klausimui yra skiriama didelė svarba ir kuomet sutinka pasaulio vadovai, pavyzdžiui, didžiojo dvidešimtuko vadovų sutikime Pittsburgė buvo kalbama apie e, vystomą bendradarbiavimo politiką. Taigi aš manau, kad tai yra pozityvus elementas. Aš pats buvau Romoje ir be galutinės deklaracijos, kuri gal kiek nuvilinti, turiu sutikti, šiai bendros diskusijos buvo geros geros ir dalyvavimas buvo geras. Ir tikrai iš to gali kažkas uh, išeiti. Pavyzdžiui, dėl našių žemių pardavimo trečiose valstybėse, valstybėse, kurios, valstybės, kurios neturi dirbamos žemės, perka tas žemės. Tai jau yra įdomus dalykai, diskutuojami ir gali iš tų diskusijų kažkas išeiti. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, e, keli europarlamentarai jau pasakė, bendra žemės ūkio politika nėra ideali, bet pasaulyje nieko nėra idealaus. Vis tik tai, jeigu pažiūrėtumėm į bendro žemės ūkio politikos poveikį besivystančiam pasauliui, aš manau, galėtumėm teikti, jog, jog um, ši stambaus priekybinio bloko sistema, palyginti su bendrai iškraipančiu poveikiu pasaulyje, yra netokia žalinga. Ar PPO pripažino kad iš esmės praktiškai visos, jei ne visiškai visos subsidijos tikrai neiškraipo situacijos, remia pajamas e, ūkininkų, žemės ūkio produkcijos kainas. Aš taip pat esu kiek nusivylęs, kad mes visuomet kalbame apie save, aišku, Europa mm, nėra tobula, tačiau štai pavyzdžiui, ta maisto, paramos maisto priemonė tikrai žengia žingsnį į priekį. Vienas e, milijardas eurų. Tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie e, maisto tiekimą. Būtent ypatingas dėmesys bus skiriamas e, sėklų tiekimui, tam, kad būtų galima užtikrinti e, smulkių ūkininkų veiklą besivystančiame pasaulyje. Aš manau, kad tai tikrai yra novatoriška veikla paramos maistų priemonėje. Ir pasaulio bankas taip pat remia e, šį projektą ir perima iš esmės jį. Tark kitko, mano pirmtakas e, šios naujovės ėmėsi, e, kai kalbame apie paramos maistų priemonę. Ponas Leherik tiesa ne taip pasakė, tai nesocialistinės tai mintis, tai yra komunistės mintis, aš manau, tai yra priežastis to, ką jis pasakė. Ir Akviloje mes taip pat e, kaip kaip Europos komisija pabrėžiame, įtvirtiname savo įsipareigojimus, įsipareigojame skirti 4 milijardus eurų, tai e, e, dolerių atsiprašau, tai yra 20 procentų tos paramos maistų paketo, dėl kurio buvo susitarta Kviloje. Taigi, iš esmės mes esame didžiausi donorai iš tų, kas mm, įsipareigojimus padarė Akviloje ir mes tikrai esame pasiryžę, kaip galima greičiau tas lėšas paskirti ir, ir, ir suteikti. Ir pirmininkė, jeigu dar leistumėt porą žodžių dėl mm, ES aprūpinimo maistų žemės ūkio politikos. 2010 m. komisijos darbo programoje Yra planas tarybai ir parlamentui pateikti komunikatą dėl atnaujintos žemės ūkio ir aprūpinimo maistų politikos ES, kur būtų e, peržiūrėti klausimai dėl apsirūpinimo maistų žemės ūkio iššūkių, tai yra klimato kaitos, kurie gali takoti žemės ūkio ir žirvinkysės politiką, tai taip pat socialinės apsaugos tinklus, biokūro įtaką maisto gamybai, taip pat naujų technologijų, biotechnologijų panaudojimą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 žemės įsigijimo teisių klausimus ir taip toliau. Komunikato tikslai būtų tokie. Pirma, atnaujinti es įsipareigojimą padėti besivystančioms valstybėms modernizuoti savo gamybą, taip pat atsižvelgiant į didesnį maisto poreikį dėl to, kad gyventojų skaičius didėja, dėl to, kad keičiasi įvairios tendencijos, klimato kaita kelia naujų, iššūkius, naujų iššūkių tvariam žemės ūkiu. Antra, pradėti mąstymų klausimus dėl to, kaip ES galėtų geriausiai panaudoti savo patirtį ir žinias ir padėti mm, nu, naujų strateginių e, politikų e, rengimui, apsirūpinimui maistu. Trečia, kad būtų ES bendras suderintas požiūris e, politikos rytyje dėl uh, veiksmų programos. Ketvirta, pasiūlyti būdų, kaip ES galėtų paspartinti tūkstantmečio vystimosi tikslų, ypač pirmojo tikslo e, siekimą iki 2010 metų rugsėjo 10 dienos New Yorko konferencijos ypač. Ir galiausiai, kad ES tikrai galėtų pilnai dalyvauti ES apsirūpinimo maistų valdymo sistemoje ir taip pat, kad būtų galima įtvirtinti įtvirtinti apsirūpinimo maistų klausimą tarp pagrindinių darbo, politinės darbo tvarkės punktų. E, pradėjome e, bendrą konsultacinių procesą nuo rugsėjo ir sausio mėnesį jį baigsime ir tada parengsime um, Europos komisijos komunikatą, kurį pateiksime parlamentui ir tarybai. Ačiū. Kolegos, gavau e, šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Šią temą balsavimas vyks rytoj. Todėl norėčiau diskusiją baigti ir pereiti prie kito darbo tvarkės e, punkto. Komisijos pareiškimas dėl mėsos importo iš trečiųjų šalių. E, pradėsime nuo ponios e, komisarės Vasilijų e, pasisakymą.